Damen und Herren, ich darf die Sitzung eröffnen. Ponios ir ponai, pradedame posėdį. Taigi, pradedame posėdį. Ar norėtumėte ką nors pasakyti dėl darbo tvarkės? Prašom, ponia Lunaček. Prieš pradedant balsavimą norėjau tik tai pasakyti, kad atsiprašau, bet pamiršau plenarinėje sesijoje e, balsavimo kortelę. Tad priskaičiuokite mano balsus. Na, 8 ryto, atsiprašau. Think, uh... Manau, kad e, galite nueiti plenarinę sesiją ir e, pasimsite. Tada kaip tik ateisite čia laiku, jau kai baig, bus pasibaigęs balsavimas čia. Na, bet kokiu atveju mes e, jį priskaičiuosime tuo atveju, jeigu balsuosite taip, kaip reikia. Na, žinau, kad kažkas irgi um, palik, yra palikęs plenarinę sesiją savo kortelę, tai yra aš. Aš pats. Oh, I have my people brought it now. Yeah. So, We have Lailand Arif Yunis here. Mes eh, vakar Strasbūrė dirbome ir eh, Laila eh, buvo nominuota Sakarovo premijai ir E, žinote, kad mes galėjome e, padėti jai finansiškai e, per labdarą ir per komisiją. Ir um, būtų labai gerai, perdavėme, kad jie būtų paleisti, jie dabar gyvena Niderlanduose, ten, kur yra jų um, duktė ir gavo ten prieglopstį. Ir manau, kad e, tai buvo e, įmanoma padaryti tik tais po ilgų dėrybų su valdžios institucijoms, e, po to, kai jie grįžo Kai grįžo į dabar, e, dar turi sveikatos problemų ir manau, kad e, mes turėtume pasveikinti ją čia 9.45 baigiantis mūsų e, sesijai ir paprašysime, kad porą minučių papasakotų savo, paaiškintų savo poziciją. Ir šiuo atveju konkrečiai norėčiau E, pasakyti štai ką. Noriu pabaigti sakinį. Aš labai norėčiau e, padėkoti draugui Žerar, kuris e, labai daug padirbėjo šiuo atveju, tai yra tikrai labai retas atvejis, na ir be jo nebūtų pavykę jos ištraukti iš kalėjimo. Pone Lunačiek, aš E, norėčiau padėkoti ir jums už tai, ką jūs padarėte, e, kad e, Laila Junus būtų ištraukta iš kalėjimo ir kad yra čia šiandieną su mumis ir su kitais. Dėkoju. Ačiū labai, o dabar mes pradėsime balsuoti. Ir mes E, dabar turime pasiūlymą dėl reglamento, nuomonės projektą, žinote, ką aš turiu omenyje. E, ir dabar mm, e, referentas Jacek Sališvolski. Aš raginu visus balsuoti entuziastingai ir už, dėl to, kad Ukraina to nusipelnė. Dėl pakeitimų. Pana Šaphauer. Tikrai surprizas. Taigi, kas už pirmą, antrą pakeitimus, kas prieš, susilaikę, atesta. Kas dėl visos, kas už visą nuomonę, elektroniškai balsuosime. Balsavimą baigiame. Ne, ne, pradedame. Taigi, baigiame balsavimą. E, keturi, 42, 3, 6. E, toliau, trečiųjų šalių piliečiai, kurie turi turėti vizas. Ir dabar pereiname prie Mamikins dėl, Gruzi... Mamikins dėl Gruzijos pranešimo. Kas už pirmą ir antrą pakeitimą, kas prieš, susilaikę, atmesta. Balsuosime elektroniniu būdu už visą nuomonės projektą. Pradedame. Dabar baigiame balsavimą. E, balsavo 49, e, 41 už 5 e, prieš 3 susilaikė. Sveikiname. Dabar Kosovas. Ponas Epidėjus ir ponas Šafauer. Kas už pakeitimą, kas prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl visos nuomonės projekto. Pradedame. Balsavimą baigiame. Iš viso balsavo 38 e, už 7 e, prieš 6 E, susilaikė. Pone Lunačiek, e, sveikiname dėl pranešimo žodis jums. Labai dėkoju už tai, kad palaikėte. Aš paprašiau žodžio, nes, kaip žinote, Libė komiteto pranešėja Tonija Fanionis paprašė, kad e, lydė komiteto vadovaujančiame posėdėje balsavimas būtų atidėtas iki e, rugsėjo mėnesio ir džiugu, kad užsienio reikalų komitetas e, žengė pirmą žingsnį dėl vizų režimo supaprastinamo Kosovo piliečiams, kad, nes žinote, kad Balkanų piliečiai negali keliauti laisvai. Tačiau tai svarbu E, Kosove dar padaryti porą dalykų ir tą turi žinoti ir politikai. E, Libe e, komitetas ir plenarinė sesija balsuos dėl to, taip pat tai palaikys taryba ir tai reiškia, kad demarkacinė linija tarp Kosovo ir Jotkalnyjos, e, kuri buvo nustatyta praėjusiais metais, turi būti ratifikuota asamblėjos. Aš raginu e, Kosovo parlamentarus tai padaryti kiek įmanoma greičiau. Taip pat Kosovo vyriausybė turi užtikrinti tolesnę pažangą kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Ir šis parlamentas šiandieną parodė didžiulį e, palankumą tam, kad reiktų eiti toliau į priekį ir kad būtų užtikrintas bevizis režimas Kosovo piliečiams. Tačiau taip pat Kosovas turi e, pasimti viską į savo rankas ir užtikrinti, kad e, jų piliečiai gautų bevizį režimą iš mūsų pusės. Ačiū. Dėkoju. Toliau šeštas e, klausimas - ES strategija Irano atžvilgių po sutarimo brandolinių klausimų srityje. Pone Šakė? Ne, ponas Hautas. Ponas Šakė atsakingas yra INTA komitete. Dėkoju, pirmininkė. E, tai yra vienas įdomiausių dokumentų, kurį esu e, rengęs šiame parlamente. Ir žinau, kad šito parlamento nariai ir daugelis kitų e, labai turi labai stiprių nuomonių dėl Irano. Aš su kai kuriais kolegomis važiavau į Teheraną ir E, mes įvertinome brandolinį susitarimą, mes atlikome savo vaidmenį, stengdamėsi prisidėti prie pasitikėjimo didinimo ir politinio susitarimo. Mes kaip parlamentas stengiamės atlikti savo vaidmenį ir e, užmėgsti geresnius santykius su Iranu ir pasiekti abipusę naudą per ateinančią kadenciją. Aš dirbau su jumis, su ponia Brau ir taip pat Iranas kalbasi su ponia Magarinė ir jos tarnyba, siekiant laikui bėgant padaryti pažangą. Ir aš netrukus grįšiu į Iraną po šio pirmojo nuomonių pasikeitimo. Aš tikiuosi, kad šitas pranešimas galės prisidėti prie padarytos pažangos e, kurią padarė e, Iranas, e, diskutuodamas su ponia Margarinė ir, e, Mogarinė ir tikiuosi, kad padarys dar didelę pažangą per ateinantį laikotarpį. Aš žinau, kad šiame parlamente yra daug kritikų. Aš tikrai gerbiu šitas nuomonės. Šita, nu, šita, šis pranešimas yra labai sąžiningas ir aš tikiuosi, kad mes sulauksime palaikymo šitame parlamente ir aš labai prašau visų politinių frakcijų supratimo. Taigi pirmoje, pirmoje dalyje kalbama apie e, tokių santykių apibrėžimą, kokių santykių mes norime, kokio proceso reikia, kad mes pasiektume tuos santykius. Ir prašau jūsų labai atidžiai perskaityti. Aš nesakau, kad mes turėsime galimybę greitai normalizuoti santykius, nes e, tai reikalauja ilgo nes, nes buvo labai ilgas izolacijos procesas, tad užtrink, užtrunka ilgai, kol atstatomas pasitikėjimas. Ir tai yra skausmingas procesas iš abiejų pusių, reikia parodyti abipusę didžiulę pagarbą. E, taip pat reikia atlikti e, įvertinimą, mes visi turime savo bendrų interesų, tačiau taip pat Turime suprasti skirtumus, kurie yra ir rasti būdų, kaip surasti tuos, išreikšti tuos skirtumus, kurie netrukdytų daromai pažangai. Ir mes e, tikrai negalime nuneikti, kad tie skirtumai egzistuoja. Ir todėl aš esu parengęs tam tikras e, frazes, tam tikras formuluotės ir jomis išreiškiau, kaip palaipsniui galima e, kurti politiką šioje srityje ir kaip mes galime abipusiai gerbti savo skirtumus. Ir aš tikiuosi, kad mes tokiu būdu šiame komitete sąžininkai atstovausime daugumos nuomonį ir e, šio parlamento nuomonį. E, pranešime taip pat teigiame, kad mes e, turime palaikyti naujas kuriamas infrastruktūras komisijoje ir išorės veiksmų tarnyboje. Ir mes E, taip pat e, kalbėjome, kad reiktų pradėti e, iš naujo dėrybą su Iranu ir kai kurie iš mūsų balsavo už. Mes palaikysime visokiojopai šitą procesą. Mes žinome, kad tarp Irano ir Europos parlamento turi būti parlamentinis bendradarbiavimas. Teherano delegacija pateikė uh, E, Iranui pasiūlymą pradėti parlamentinį dialogą kovos su terorizmu srityje nes tuo suinteresuotos abipusės ir yra naudinga išanalizuoti mūsų abipusį požiūrį. Ir dabar e, tai yra vienas žingsnis, kurį mes turėtume žengti išplėsdami tą parlamentinius santykius. Uh, Aš iš karto sprendžiu žmogaus teisų klausimus ir aš e, esu aktyvus žmogaus teisų komiteto narys ir esu buvęs žmogaus teisų komiteto koordinatorius. Niekas negali teikti, kad e, aš tikrai, aš visada buvau aktyvus e, žmogaus teisų gynėjas. Tačiau aš nenoriu parengti tokio pranešimo, kuris priverstų mus jaustis e, teigiamu, teig, e, teigiamai veikiantiems Europoje žmogus teisų srityje, tačiau ignoruojantiems žmogaus teisės yra ne. E, mes turėtume pasakyti praneš, šioje nuomonė, kad mes galėtume kažką pakeisti Irane ir norėčiau kukliai pasiūlyti jums tuos pasiūlymus. Mm kuriuos parašiau, kad juos perskaitytumėte. Taigi aš norėčiau susitelkti ties nedaugeliu klausimų, tačiau juose galima padaryti pažangą. Ir mes turėtume palaikyti e, tą faktą, kad jau yra užmėgstas žmogaus teisų ir politinis dialogas. Ir e, mes turime taip pat susitelkti ties mirties bausmės klausimais. Ir taip pat e, e, svarbu e, kalbėti apie e, nepilnamečių. E, mirties bausmės, Iranas pasirašė vaikų teisų konvenciją ir padarė didžiulę pažangą, o kitas rytis, kur, kuri detaliai nagrinėjama mano pranešime, yra susijęs su tuo, kad 80 procentų mirties bausmių įvykdoma yra, ne, yra dėl um, teismo nuosprendžių narkotikų bylose. Ir jie pripažįsta, kad dabartinė jų kovos su narkotikais politika neveikia ir jie nori bendradarbiavimo. Jau yra parengtas įstatymo projektas, kuris sumažintų. Mm, E, mirties bausmių skaičių e, dėl narkotikų bylose. Ir mes, mes galime bendradarbiaudami su Iranu e, kovos su narkotikų srityje padėti jiems pasiekti didelį, didelę pažangą, sumažinant mirties bausmių skaičių. Uh, Manau, kad mes galime šį e, procesą e, pabaigti konstruktyviai ir rezultatyviai ir galėtume į visą tai susitelkti. Dėl prekybos ir ekonominių ryšių. Aš e, prekybos komitete taip pat dalyvavau ir turime savo nuomonę. Mes aptarėme mokesčių klausimus. Taip pat šiame pranešime sakoma, kad mes pradedame proceso pradžią, kad Iranas dabar siekia narystės PPO ir e, atrodytų tai didžiulis žingsnis pačioje pradžioje, tačiau kai kalbame apie narystę PPO, tai um, reikalauja tam tikrų žingsnių. Vien pra, teks, procesas tik pradėtas ir e, užtruks ilgai, kol bus pasiekta jo pabaiga. Reikia ir sukurti rinkas, užtikrinti skaidrumą, e, kovoti su korupcija užtikrinti e, pasitikė, investuotojų pasitikėjimą ir panašiai. Ir dabar jau numatydami šitą galutinį tikslą ir didindami pasitikėjimą tarp Europos ir Irano, e, mes taip pat išspręsime ir kitus klausimus, kuriuos mes ketiname pagarbiai iškelti. Dėl jungtinių e, valstybių bankų sankcijų. Taip pat ir apie tai kalbėsime. 15 valstybių narių, dauguma esančių čia, E, jų ūkio ministerijos yra nusintusios e, prekybos delegacijas pasirašyti sutartį. Visos šalis nori e, pagerinti santykius su Iranu prekybos rytyje. Tačiau egzistuoja didžiulis blokas ekstrateritorinės sankcijos, kurias pritaikė Junktinės valstijos, tai yra bankų sankcijos. Ir ES turi pareikšti, pateikti pareiškimą ir tai turime pabrėžti pranešime. Dėl ekonomikos aš noriu pabrėžti e, investicijų kokybę ir kiekybę. Ir tai yra labai įdomi, įdomi patirtis. Yra įvertinamos investicijų, įvertinama investicijų kokybė ir aš ketinu pasiūlyti uh, E, panašius veiksmus Iranui. Toliau bendradarbiavimas, ES bendradarbiavimas skirtingose sektoriuose. Aš tų visų sektorių nevardinsiu čia, tačiau e, šiame e, pranešime nekalbama apie tai, kad reikia perrašyti atominės energetikos susitarimą. Kažkas Vašingtonė nori tai padaryti, tačiau mes to nesiekėme. Mes abipusiai esame suinteresuoti ir manau, kad ir Europos parlamentas taip pat. Taigi, kai pasižiūriu į e, šitą pranešimą, šitą analizę tikrai nėra detali ir šiame pranešime aš kalbu apie energetiką, atsinaujinančių energijos šaltimus, saugumo aspektus atominėje energetikoje bendradarbiavimas, investicijų valdymas technologijų srityje, e, mokyklų įvairovė, pasikeitimas žmogiškojų kapitalų ir yra daug kitų dalykų, kurie būtų naudingi paprastiems žmonėms. Ir e, paprasti iraniečiai ir paprasti Europos piliečiai galėtų bendradarbiauti. Ir tai galima pasiekti e, po tokių nuoseklių dėrybų, kurios vyko tarp mūsų vyriausios įgaliotinės ir Irano valdžios institucijų. Ir paskutinėje e, pranešimo dalyje kalbama apie regioninį vaidmenį. Aš, nu, kaip ir ponas Brokas, nenoriu slėpti to fakto, kad mano pagrindinė motivacija, kodėl aš dalyvauju šiame darbe, yra tai, kad aš manau, jog jeigu mes galime konstruktyviai dirbti su Iranu, tai gali padaryti didžiulį skirtumą kovojant, e, įveikiant regioninius konfliktus, kurie vyksta Jemene, Libijoje, Sirijoje ir kitose nestabiliuose šalyse šalyse. Taip, e, tą skirtumą padaryti reikės daug laiko, e, tik pranešimas e, tam nepakankamas. Tačiau mes galbūt tuo bent jau padėsime uh, Um, išvengti konfliktų. Taigi aš tikrai noriu, kad mes e, pakviesdami Iraną prie dėrybų stalo galėsime padaryti pažangą regioninių konfliktų e, srityje. Yra tokių, kurie yra pro-izraeliečiai šioje salėje. Mes visi tokie turėtume būti. Aš e, esu už dviejų valstybių sprendimą. Aš esu pro-palestinietis ir pro-izraelietis. Ir šiame pranešime labai aiškiai sakoma, kad visų šių šalių taika ir stabilumas artimuose rytuose, o aš vartoju žodžius be išeity, išimties e, šiame pranešime, e, jos e, visos tos šalis svarbios. Irane yra žydų bendruomenė ir jie turėtų išnaudoti ją, kad pasiektų regiono stabilumo ir taikos. Šitie žodžiai suformuluoti labai atidžiai ir aš labai prašau, kad tie, kurie nepasitikite Izraelio ir Palestinos klausimais, paskaitykite šitas formuluotės ir pritarkite šitam pranešimui. Man reikia reikėjo neįrašyti tam tikruo teksto dėl įvairių priežasčių. Žinau, kad pateiksite pakeitimų, tačiau aš manau, kad tai yra nekontroversiški klausimai. Ir esu tikras, kad pranešime yra tam tikrų elementų, kurie yra kontroversiški, kurie, kurie jautrus. Todėl aš labai atidžiai pasiklausysiu jūsų nuomonių ir aš tikiuosi, kad aišku, bus stiprių nuomonių dėl šios temos, aš pasistengsiu jas atšvelgti konstruktyviai ir atspindėti tai pranešime. Ir aš tai padarysiu su didžiuliu suinteresuotumu. Labai ačiū. Thank you. Iran might become our most important ally if I listen to you. Yeah. Ačiū. Iranas jums turbūt pats svarbiausias. Dabar panas Prieda. Merci infiniment, président. Dėkuoju, pane pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti kolegai Hovitui už e, pristatymą. Aišku, mūsų strategija Irano atžvilgių po susitarimo dėl, dėl e, brandolinės programos yra labai svarbus dalykas mums ir geopolitiniai argumentai yra toks dalykas, į kurį turim atsižvelgti, kalbėdami apie tolesnius įsipareigojimus, bet aišku, turime būti ir labai atsargus. Mūsų kolega labai aistringai kalbėjo apie tuos dalykus, o kai prieš metus diskutavome apie susitarimą dėl brandorinės programos, tai sakėm, jog Iranas turi daryti pažangą žmogaus teisų srityje. Ir jeigu dabar palygintume padėtį buvusią prieš metus ir, ir, ir dabartinę padėtį, tai turėtume konstatuoti, kad žmogaus teisų padėtis pablogėjo. 15 metais e, įvykdytų mirties bausmių skaičius buvo pats aukščiausias per 25 pastaruosius e, metus. Religinės mažumos yra e, terrorizuojamos, yra kitų problemų. Richardas kalbėjo apie tai labai aistringai, bet dėl pavyzdžiui, žmogaus, dėl mirties bausmės aš nesutinku su to, kas pasakyta penktajame, e, penktoje pastraipoje. Nes e, žmogaus gyvybė yra tarp kertinių vertybių, kurias mes e, giname ir čia ne šiaip paprasčiausias nuomonių skirtumas, mes turime akcentuoti tą dalyką. Septintoje pastraipoje yra sakoma, jog turime darytis dėl partnerystės, uh, ir bendradarbiavimo susitarimų, taip pat e, ten kalbama apie vizų liberalizavimą kai kuriems asmenims, bet tai turi būti siejama su žmogaus teisų gerbimu. Aš esu įsitikinęs, kad e, mes negalime dabar užmerkti akių ir nematyti daugelio problemų vien dėl to, kad sudarytas susitarimas dėl brandarinės programos ir turime reikalauti, kad būtų daroma pažanga dėl e, žmogaus teisių ir todėl turėtume atitinkamai pakoreguoti pranešimą. Aš e, pateikiau taip pat e, keletą pakeitimų ir pats ir žinau, kad uh, Socialistai norėtų taip pat, kad e, būtų paminėta ir Saudo Arabija, nes e, Saud... E, socialistai labai palankiai žiūri į Saudo Arabiją ir labai kritiškai į Iraną. Manau, kad reikia šiek tiek trumpiau, glaušiau kalbėti, nes 9 val. ateis panė Morgarinė, o dar 10 žmonių užsirašė pasikasakyti. No Ponas Lyts. Kalbėsiu trumpiau negu minutę. Noriu tik pasakyti, kokia susidarė padėtis. Dėkuoju Richardui už tai, kad jis e, pakalbėjo apie mirties bausmės vykdymą. Tūkstantis žmonių praėjusiais metais Irane uh, patyrė tokią bausmę. Todėl mes turim reikalauti labai aiškaus atsiskaitimo. Uh, Irano žmonėms, net ir, net ir Vokietijos žiniasklaidai ir Vokietijos žmonėms ta tema labai rūpi. Ponas Tenok. Nebenori kalbėti, ponė Fortyga. Čia. Ačiū pirmininkė. O aš norėčiau du klausimus paminėti. Pirmiausia, mirties bausmų vykdymas ir ne tik jų skaičiai, bet ir E, dinamiką. Nes mes kalbam apie tarsi Irano nuosaikų e, valdymą. Tuo tarpu mirčiaties bausmų e, skaičiai didėja. Man atrodo, kad tai yra rimta problema. Kitas dalykas - regionų saugumo klausimas. Ką mes turime galvoje, kai minim šią problemą? koks yra Europos vaidmuo Irane remiant Asadą. Kaip e, Europa prisideda prie Sirijos krizės sprendimo. Be to, turime kalbėti apie mūsų vaidmenį kovojant su terorizmu. Koks bus požiūris į tokias organizacijas kaip Hamas? Galbūt reikėtų pasverti ir Irano gerą valią e, bendradarbiaujant su mumis ir kovojant su terorizmu. Ačiū ponė Šakė. Ačiū. Ačiū Ričardai už e, kruopštų darbą šią temą. Gaila, kad e, gana vėlai reaguojame į brandolinį susitarimą, bet geriau vėliau negu niekad. Aš inta komitete priekybos klausimus nagrinėjau, todėl dabar apie juos nekalbėsiu. Mano nuomonė svarbiausia parlamentui suvaidinti svarbų vaidmenį prisidedant prie plačios darbo atvarkės santykiuose su Iranu, bet nebūkime naivus. Islamo Respublikos sistema, kurioje yra daug santykinių skirtumų tarp religinių grupių, sukuria rimtų problemų. Mes turim galvoti apie demokratijos toką, apie laisvų ir sąžiningų reikimų nebuvimą. Tai turi būti mūsų prioritetai. Bet to turim kalbėti apie aukštą korupcijos lygį Kolegos minėjo, kad teroristai yra finansuojami ir remiamas Assad režimas, kuris e, toliau e, bombarduoja savo žmonės. Tris kartus lankėmės Virane, net ir su šitu komitetu, ir besilankydami ten aiškiai matėme, kokios gilios yra problemos. Kita vertus, suvokėme, kaip svarbu ir būtina sutelkti dėmesį į žmogiškąjį kapitalą, kuris yra pats didžiausias šioje valstybėje. Gyventojai yra labai išsilavinę ir nori, yra pasirengę užmėgsti ryšių su pasauliu, tačiau tie žmonės moka didelę kainą, nes trūksta laisvės. Būtent taip pat kalbėti apie tai, kad moteriams nesuteikiame pakankamai teisų, spauda nėra laisva, žodžio laisvės nėra. Yra rimtų aplinkosaugos problemų. Tai suteikia puikių progų bendradarbiauti. Lygiai taip pat energetikos politikoje galime daug bendradarbiauti. Taigi aš išvelgiu ten ir galimybių, ir problemų. Nebūkim naivus, bet stenkimės e, pasverti mūsų realias galimybės. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία του περασμένου Ιουλίου και η άσκηση των κυρώσεων. Ačiū ponė pirmininkė. Liepos mėnesio susitarimas ir sankcijų panaikinimas e, panaikino Irano izolaciją. Jis pats buvo į ją susikūręs ir dabar ta valstybė gali suvaidinti artimuose rytuose konstruktyvų vaidmenį. Lygiai taip pat e, Iranas gali prie tarptautinės ekonomikos augimo prisidėti. Šiuo požiūriu Irano dalyvavimas sprendžiant konfliktus šiame regione e, mums yra labai e, palankus reiškinys ir mes stebime, kaip tai vyksta. Tuo pat metu matome, kad kai kurios jėgos šiame regione pasinaudoja susidariusiomis aplinkybėmis ir kuria religinius kurus ir e, kursto konfliktus regione. Dabar labai sudėtingas etapas santykiuose su Iranu. Ir gerai, kad mes dabar siekiame pažangos ir konstruktyvaus dialogo. Be to, kurime abipusį pasitikėjimą. Tokio dialogą mes ir toliau norime tęsti Tokia yra parlamento pozicija, san, konstruktyvus santykiai su Iranu yra mūsų prioritetas. E, Dėkuoju ponui Havitui, atlikus to už kokį darbą. Jo pranešimas labai pasvertas, jame paminėti visi iššūkiai iškylantis dėl Irano. Norėčiau išskirti tai, kad e, šiame pranešime nėra kalbama apie žmogaus teisės, pirmiausia, moterų mažumų atžvilgių. Mes parlamentas E, turime dabar konstruktyvesnį tolesnio darbo pagrindą, todėl mes galėtumėm ir šią temą išreikšti savo nuomonę, nesikiždami valstybės vidaus reikalus. Turėtumėm tik tai pasirūpinti, kad būtų garantuotos pagrindinės teisės ir e, kad tarptautiniai principai būtų paisomi. Vis tik tai aš manau, kad šis pranešimas yra geras ir jis eina teisinga linkme jį remiam. Ačiū. Gut, vielen Dank. Ich möchte... Ačiū. Aš pirmiausia labai noriu padėkoti pranešėjui už e, pranešimą Džiugu, kad mes galime aptarti labai svarbių um, aspektų ir iššūkių, tačiau iš savo frakcijos pusės mes pateiksime uh, pakeitimų. Be abejo, visų pirma, mes kalbame apie sustiprintą bendradarbiavimą su Iranu, uh, pavyzdžiui, e, aplinkos um, apsaugos rytyje ir aplinkos technologijų srityje. Čia galime tikrai abu, abipusę naudą gauti ir išspręsti problemas, aplinkosauginės problemas Irane su jais, apie tai buvo daug kalbama. Ir kalbant apie tai, man labai įdomi yra ir energetikos politikos sritis, nes Iranas e, turi sukurti jos koncepciją. Kalbant apie saugumą ir teisingumą, tai be abejo daug ką reikia aptarti, ypač kai kalbame apie žmogaus teisų sritį. Ir čia norėčiau paminėti, kad e, Irano e, santykiai su mumis labai smarkiai e, pasikeitė iš pradžių jie viską atmesdavo, kai kalbėdavome apie žmogaus teises, o dabar jau apie tai galime kalbėti laisvai. Ir todėl aš manau, kad mes turime išnaudoti šitą galimybę ir galėtume daug dalykų pasiekti, mano galva, ir aptarti apie konkrečius dalykus. Aš labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su kolegomis ir esu tikras, kad ne, mes e, galime parengti rimtą e, pranešimą, sustiprindami kai kurias formuluotės. Ačiū. E, Pone pirmininkė, aš kalbėsiu lenkiškai. Gerbiami ponios ir ponai, kalbėkim tiksliai Užtikrinkime islamą pasaulyje pusiausvyrą. Šeitų mažuma e, yra labai svarbi ir jeigu Iranas bus įtrauktas į mūsų e, poreikius, tai gali būti, kad sunitai pasipriešins ir dėl to padėtis Sirijoje pablogės. Gali būti, kad Asadas bus nuverstas tada paaiškės, kad daugybė krikščionių ir aloitų turės bėgti į Europą. Užtikrinkim pagarbą mažumoms, įskaitant šitus musulmoniškam pasauliu. Merci, monsieur le président. Euh, merci à Richard Howitt, je pense que c'est... Dėkoju. Norėčiau padėkoti Richardui Hovitui. Manau, kad jo požiūris yra teisingas. Jisai mano, kad e, mūsų santykiai su Iranu turi gerėti laipsniškai ir neturime žiūrėti į padėtį e, vien tik tai per baltos ir juodos spalvos prizmę. Iranas nėra atsidūręs už civilizacijos, atsidūrusi už civilizacijos ribų valstybė, tačiau kita vertus tai dar nėra visiškai normali e, valstybė. Ir e, pamatysime vėliau su ponė Mogerinė, kokia yra e, konkreti padėtis, tačiau tos keliamos sąlygos e, brandolinėme susitarime yra labai svarbios. Taip pat e, turime būti labai budrus dėl regiono militarizavimo. Man atrodo, 20 straipsnėje apie tai kalbama. Ir e, Irano pozicijos suminkštėjimas dėl e, brandalinės programos neturi pasireikšti tuo, kad Irano pozicija taps kietesnė dėl balistinių e, ginklų. Aš taip pat e, manau, kad e, Iranas turėtų dalyvauti darybose dėl Sirijos, būtų absurdiška, jeigu jisai e, nedalyvautų. Tačiau kol kas, e, nors ir e, yra sukurta darbo grupių dėl humanitarinių klausimų sprendimo. Iranas kol kas visai nedalyvauja aktyviai. Bet bet kuriuo atveju turime būti labai budrus šitais klausimais. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti Richardui už padarytą darbą rengiančiai pranešimą. Man susidaro įspūdis, kad šis pranešimas yra nepaprastai svarbus, nes Iranas yra reikšminga valstybė Todėl pasirūpinkime, kad santykiai su Iranu būtų sveiki. Man e, buvo labai įdomu tai, kad e, Richardas kalbėjo, jog turime užtikrinti gerą savijautą visame regione. Santykiai su regionu keičiasi į gerąją pusę. Man e, Sirija kelia didelį susirūpinimą. Aš manau, kad ji turi labai didelį didelę įtaką visam pasauliui ir Iranas čia gali suvaidinti pozityvų vaidmenį, gernant santykius su Sirija. Dar kitas rytis e, - religinis smurtas. Čia, manau, Iranas gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, mes galim tuos sunkumus suvaldyti, jeigu ir toliau bus tie konfliktai eskaluojami, Iranas pats susidurs su naujais sunkumais. Per pasarasis keletą savaičių matėme, kiek daug gyvybių buvo prarasta tam religiniam karui. Dėl žmogaus teisų aš e, žinau, ką Richardas ir anksčiau nuvedė, nuveikęs, kokios patirties turi, aš labai to džiaugiuosi ir sveikinu jo pasirinktą poziciją. Tačiau turime pasirūpinti, kad jo pozicija būtų nuosekli, kad nesukurtumėm tokios padėties, kai kiti galės mus kaltinti dvigubų standartų taikymu. Mes turėtumėm pasirinkti labai platų požiūrį. Taip pat džiaugiuosi, kad bendradarbiavimai yra daugelie sričių. Šiandien būtent to bendradarbiavimo dėka mes turime tvirtus santykius. Manau, kad turėsime galimybių tų pakeitimų pateikti ir šį pranešimą pastumėti dar labiau prieki. Ačiū. Uh, Ačiū pirmininkė, du trumpai pastebėjimai. Visų pirma, dėkoju pranešėjui už tokį gerą dokumentą apie Iraną. Savo ruoštų taip pat noriu padėkoti ponui Priedai už tai, kad jis taip ryštingai gina žmogaus teisės regione. Visi sutinkame, kad žmogaus teisės yra visuotinės, todėl tikimės, kad e, bus ir kaimininiuose regionuose, e, pažiūrėjau, Centrinėje Azijoje, turėtų būti keliami tokie pats reikalavimai žmogaus teisų atžvilgių prieš pasirašant, pavyzdžiui, e, priekybos sutartis. Aš manau, kad jau atėjo laikas Irane ES e, atidaryti nuolatinę atstovybę. Tai uh, manau, kad būtų naudinga, nes e, pasirašyti partnerystės ir bendradavimo sutartis neturint nuolatinės atstovybės nėra labai racionalu. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpas pastebėjimas, nes laiko jau labai nedaug. Pranešėjų tiek daug laiko nebeskirkim. E, nes kai jis labai ilgai kalba, kiti negali pasisakyti. Šiaip šis pranešimas yra subalansuotas, jame yra kalbama apie ES užsienio politikos tendencijas. ES neturėtų būti švelni e, Irano atžvilgių, kalbant apie žmogaus teisės ir demokratiją. Irano ir ES santykių našta, pagal jo pranešimą, tenka tik ES. Turime išlaikyti tokią bendradavimo dvasę, kuri būtų naudinga abiems pusėms. Jeigu siekime abipusiškumo diplomatiškai, turime reikalauti, kad Iranas yra vis dar teokratinis režimas, kuris netoleruoja jokių e, skirtingų grupuočių ir remia tokias e, nevalstybinės grupės kaip Hezbollah ir Sirijos režimas. Kitas dalykas, pranešime yra kalbama apie ES ir Irano santykių parlamentinį matmenį. Ir, cituoju, nekreipiamas dėmesys į atvirų ir demokratinių rinkimų procesų nebuvimą. Per pastaruosius rinkimus 60 procentų registruotų kandidatų negalėjo dalyvauti, nes tai jiems uždraudė rinkimų komisija. Taigi rinkimai nebuvo demokratiški. Kitas dalykas, pranešimas pripažįsta, kad Iranas ir ES nes, nevienodai masto, laiko skirtingų pozicijų dėl mirties uh, E, dėl e, mirties bausmės. Per paskutinius trejus metus 2400 žmonių e, buvo nubausti mirties bausme ir Iranas yra viena iš nedaugelio pasaulio valstybių, kur nepilnamečiai gali būti nubaudžiami mirties bausme. Ketvirtas dalykas, ES sako, kad nenori kištis į vidaus politinius pasirinkimus, bet siekia bendradarbiavimo, pagristo tarptautinių bendradarbiavimo pagal tarptautinius principus uh, E, žinoma, žmogaus teisės priklauso tarptautiniams principams, tačiau 2015 m. kovo mėnesį Ahmed Sahid, jungtinių tautų specialus įsigaliotinis žmogaus teisėms Irane, pareiškė, bendra padėtis pablogėjo dėl žmogaus teisų Irane. Penktas dalykas. Pranešimas, cituoju, remia Irano siekį prisijungti prie PPO, baigiu cituoti, tačiau pranešime nepaminėta nieko dėl uh, karinių alkudų ir e, revoliucinės gvardijos jėgų e, pramonės kontrolės. Iranas nuolat reikalauja, kad ES demonstruotų gerą valią režimui, kuris e, kenkia Sirijos žmonėms, remia teroristinės organizacijas artimuose rytuose ir be to per pastarosius 35 metus daro didelį spaudimą savo žmonėms. Ar neturėtų būti viskas atvirkščiai? Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych jenom chtěl říci, že největší počet... Dėkoju, pane pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, jog eh, daugiau mirties bausmių buvo įvykdyta Kinijoje, tačiau Iranas yra lyderis, jeigu skaičiuotume, kiek mirties bausmių atlikta skaičiuojant vienam žmogui. Irane dažniausiai vykdoma mirties bausmė pakariant e, nuteistą asmenį viešai. Norėčiau pasakyti, jog e, pranešimas nėra visiškai subalansuotas. Aš pateiksiu pakeitimų, kurie turėtų patobulinti tekstą. Nors aš ir pripažįstu, kad e, Iranas gali prisidėti prie regiono E, stabilizavimo. Žinau, kad pakeitimus reikia pateikti iki 14 dienos, 12 valandos. Tad manau, kad laiko turėsime pakankamai, kad galėtume patobulinti tekstą. Für den, für den Entwurf. Und äh, ich sitze hier. <laughs> ähm, vielen Dank für den. Ačiū Richardui Havitui už projektą. Manau, kad äh, mes pagristai išvardyjame galimybės egzistuojančias e, santykiuose su Iranu. Aš manau, kad Ričardai, tu teisingai pastebėjai. Aš taip pat remiu ES delegacijos įsteigimo e, pasiūlymą. Trečioje dalyje apie tai kalbama. Bet kolegos, kai kalbame apie bendrą pusiausvyrą, taip pat e, yra nemažai prasmės. Prieš kokį 15 metų aš pats panašų pranešimą rašiau ir padėtis buvo panaši. E, tada Katami prezidentas buvo, jis irgi reformistas, e, proreforminių jėgų buvo daugiau ir Ir mes tada padarėme tikrai labai didelį lūžį. Ir e, kai mes tada, tada buvome tenais, e, buvo tie kolegos, kurie e, buvo surengę bado streiką ir tai reiškia, kad jis turėjo atsitraukti. Taigi šitas netitikimas tarp šalies formalių ir neformalių struktūrų. Tai mes matome, kad formaliai žiūrint yra ir konstitucija, ir prezidentas, tačiau neformaliai yra tok, E, yra e, toks e, yra tam tikra struktūra, kai yra re, re, re, religinis religinis fondas, kuris vadovauja visai ekonominiai struktūrai. Ir e, turime pasakyti, kad priimant sprendimą tikrai bus atsižvelgta, jog ne viskas atitinka PPO e, kriterijus. Reikia aptarti daugelį, daugelį dalykų ir manau, kad ir tą patį reiktų e, paminėti šioje diskusijoje. Thank you. Aš visiškai uh, pritariu kolegų Prėda ir Šakė nuomonėms. Aš visiškai uh, labai smarkiai vertinu Richardo poziciją ir gerą patirtį ir uh, išsakytas viltis, tačiau manau, kad dabar mums reikia mąstyti ramiai, logiškai, nespartinti įvykių. Kolega Dan Žans apibrėža, apibrėžimas e, kad Iranas nėra įprastinis partneris, turėtų būti esminis dalykas mūsų požiūrėje, nes Irane režimas nepasikeitė. Ir tik e, praėjusį e, mėnesį JAV valstybės departamentas savo pranešime apie globalų terorizmą įvartijo Iraną kaip pagrindinį, pagrindinę valstybę finansuojančią terorizmą. Ir aš manau, kad jie. Yeah, E, jų pagrindinis požiūris turėtų būti, kad e, žmogaus teisės ir brandolinio e, susitarimo vykdymas turėtų būti bet kokia žingsnė sąlyga gilesniam bendradarbiavimui su Iranu. Ir da, jie turi praeiti šitą pasitikėjimo testą. Iki šiol Iranas nebūdavo mm, patikimas, jų veiksmai nebuvo patikimi. Dabar dėl ketvirto, penktos dalies, tai buvo paminėta šiandieną mes e, taip e, kritikuojame Bahreiną už tai, kad e, jie įvedė mirties bausmę. Ir ES tik tai parodo, kad turi dvigubus standartus. Čia mes turime penktą pastraipą, kur pripažįstame, kad egzistuoja skirtumai tarp ES ir Irano pozicijų. Ir Čia neva leidžiama bausti narkotikų priekeivius mirtimi už tai, kad neva nėra kitų priemonių dėl ekonominių ryšių. Jie gali būti normalizuoti tik tais tada, kai Iranas laikysis e, finansinių veiksmų darbo grupės rekomendacijų. Arba bent jau jas atsižvelgs. Yra ir kitų pakeitimų. Ir aš Labai laukiu artimesnio produktyvaus bendradarbiavimo su pranešėju. Dėkuoju. Kaip EPP atstovas ir šešėlinis pranešėjas, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes iš Europos pusės turėtume padaryti visą, kad galima būtų pasitikėti jog tikėti, kad e, jeigu bus sudarytas sustarimas, jo bus laikomas ir iš vienos ir iš kitos pusės, kad nebus jokių pamastymų kad e, kažkas tam trukdytų. Tai taip pat reiškia, kad mes toliau turime taikyti pasitikėjimo didinimo priemonės ir kad įdėksime reikalingą kontrolę. Taip pat, e, kaip jau buvo minėta, svarbu E, rasti sprendimą, e, kurie e, nu, padėtų spręsti Sirijos, Irako konfliktus. Ir visa tai, kas susiję su karais artimuosiuose rytuose ir kas ne, iššaukia pabėgėlius rautus, gali būti išspręsta tik tais tuo atveju, jeigu Iranas atliks konstruktyvų vaidmenį tame jeigu tai neveiks, e, neveiks ir kitos priemonės. O aš, e, kai galvoju apie diskusiją su Iranu ir jų poziciją, E, turiu pasakyti, kad e, jeigu mes veiksime per greitai, tai, tai nebus mūsų stiprioji pusė. Mes e, turime būti at, at, atviri konsultacijoms, tačiau taip pat parodyti ir atitinkamą orumą. Kitaip galime būti netaip suprasti. Aš, kai pasižiūriu į Vokietijos ekonomikos ministrą, tai trys dienos po pasirašy, pasirašymo jis E, e, pradėjo e, taikyti skubos priemonės. Ir taip pat, kaip buvo minėta, šita šalis yra pasidalyjusi. Religinė dalis, na, turiu omenyje politinę sistemą, religinė dalis, kaip visada, yra tokia, kaip buvo. Ir E, jų e, prezidentas ir kiti e, iš valstyb, valstybinės pusės yra kita ta padalintoji pusė, todėl mes matome, kad šitai šaliai tikrai reikia bendradarbiavimo tam, kad būtų e, šviečiama visuomenė, kad galėtume prisidėti prie e, situacijos stabilizavimo. Ir čia turėčiau pasakyti, kad iš to atsiranda tokia galimybė, kurią į kurią žiūriu tikrai labai rimtai, kad turbūt jie ir neturi e, brandolinio ginklo. Tai tikrai visai įmanoma. Ir E, jeigu e, bus nesilaikoma šito brandolinio e, susitarimo, tai tos sankcijos bus taikomos toliau. Ir manau, kad jeigu nebūtų įmanoma susitarti dėl, susi, susitarti dėl šitos galimybės, tai tada reiks tas sankcijas pritaikyti. Tačiau manau, kad mes palaipsniui galėsime rasti sprendimą, taip kaip buvo daroma šiais metais. regionas pozityviai nusiteikęs. Na ir taip pat mes turėtume e, e, teikti, kad e, šaliai reikia didelių reformų dėl teokratinio valdymo. Ir kai buvau Teherane, tai optimes, optimistiškai buvau nusiteikęs dėl to, kas vyko per rinkimus, turint omenyje, kad ne visi kandidatai gali e, kandidatuoti, jie yra patikrinami valdžios institucijų, daugeliu žmonių tiesiog neleidžiama kandidatuoti. Aš manau, kad mes turime vystyti santykius su parlamentu ir mes ten buvome ir sudarėme sustarimą, kad iraniečiai irgi čia atvyks. Taip pat mes gavome gavome kvietimą dalyvauti jų rinkimuose ir galime jiems pasakyti, kai kai e, jūs atvyksite, o taip pat mes galime atnaujinti savo kvietimą jų parlamentarams, kad jie atvyktų į Briuselį ar į Strasbūrą. Ir e, tikrai, jeigu mes dar kartą važiuotume ten prieš tai jiems šiandien atvažiavus, tai galime būti netaip suprasti. Ačiū. E, ir ponė, ponas Jūrika dar norėjo pasakyti, tai noriu suteikti jam žodį. Dėkuoju. Mūsų diskusija buvo sutelkta daugiausiai ties e, mirties bausme. Aš manau, kad e, šiame pranešime mes turėtume pabrėžti Izraelio saugumo aspektą, nes neprimtina, kad e, Iranas užsima antisemitinę propagandą. Aš manau, kad mes galime tikėtis šiame kontekste, kad e, Iranas vis dėlto prisidės prie, labiau prie regiono saugumo užtikrinimo ir turėtume užtikrinti, kad Irano ketinimai turėtų būti geri šituo požiūriu ir turėtume labai aiškiai tai pasakyti pranešime, turėtume atvirai kalbėti apie tai. Turime nenutilėti Izraelio valstybės saugumo klausimo, net jeigu įvairiose srityse, tokiose kaip, e, net, net jeigu įvairiais klausimais, tokiais kaip, e, pavyzdžiui, islamo valstybės e, plitimas Iranas gali prisidėti prie ISIS sustabdymo, tai vis dėlto Iranas kol kas yra tam tikra grėsmė Izraeliui ir mes turime akcentuoti tą aspektą. Dabar grįžtu prie mirties bausmės. Reikia užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų gerbiamos, bet nepamirškime, kad e, yra ir demokratinių valstybių, tokių kaip Junktinės valstijos, kurios taiko mirties bausmę vis dar ir mes nieko nesakome dėl to. Tad e, turime paprasčiausiai čia elgtis e, subalansuotai. Iranas taip pat e, remia Hezbollah, o tai yra dėlė grėsmė Izraelio saugumui ir turime tai akcentuoti. Mūsų politika ne visuomet buvo racionali šitais klausimais. Turime e, reikalauti ir trečiųjų valstybių atsakomybės, tokių kaip Rusija. Ačiū. Ir paskutinis pastebėjimas. Aš pasakiau labai aišku pareiškimą dėl Izraelio ir jis buvo išgirstas. Ir aš kalbėsiu kuo greičiau pasakyti, tol kol netvyko mūsų vyriausiai galiotinė. Ponui Priedai, aš noriu pasakyti, kad aš pasirinkau labai atsargę formuluotę. Mes turim e, kalbėti džinksose valstybių uh, teisėtą struktūrą, naują saugumo struktūrą. Kalbam e, regiono struktūros išlaikymą. Ji turi būti palanki kovai su konfliktais regione. Aš pritariu kolegos Kan ir savo draugo e, mintims. Mes turim stengtis deeskaluoti santykius tarp Teherano ir Riado. Visi suprantam, uh, religinių kovų padarinius. Ir šiame parlamente mes visuomet sakome, kad reikia kažkokiu būdu mažinti tą priešiškumą. Tekstas, man atrodo, taip ir parašytas. Prašyčiau dar kartą jį perskaityti ir atidžiau e, pasverti. Mes nepasisakome prieš Saudo Arabiją, nepasisakome prieš anti-Iraną, mes pasisakome už taiką ir pažangą. Prašyčiau e, kitomis akimis pažiūrėti. Ponios Fortyga. E, Aš e, buvau paklaustas apie Irano vaidmenį ir konfliktų sureguliavimą, bet laiko man apie tai pakalbėti neužtenka. Ne viskas taip jau paprasta, nesėdi kažkas Teherane ir duoda nurodymus. Jemene, pavyzdžiui, aš nežinau, kiek realios įtakos tie žmonės turi Libane, dabar žmonės nebėra žudomi. Bet Libanas galėtų prisidėti nemažai prie politinių pokyčių. Akivaizdu, kad Iranas yra labai svarbus palaikant santykius su Sirija, bet lygiai taip pat e, jie svarbus kovojant su Daešu. E, turim apie tai kalbėti turbūt už šio posėdžio durų. Mano draugė Šakė, kuri labai nuoširdžiai domisi šiomis problemomis, jie klausė apie rinkimus, daug kas kalbėjo apie rinkimų klausimus. Okay, apologize. I, um, I like to look at people when I'm talking. Aš atsiprašau, kad nu, nukreipsiu nuo mikrofono, bet man, kai su žmonėms šnekuosi, norisi akis matyti. Ne rinkimų kokybė man buvo svarbi, bet rinkimų data. Dėl to šiek apie tai, kodėl taip vėlai mes viską pateikėm. Uh, ES Irano santykių strategijos esmė e, e, buvo ta, kad nenorėjome vertinti brandolinių sutarčių tuo metu, kai jos buvo pasirašomos, todėl ir uždelsėme. Šis pranešimas yra orientuotas į tolesnę perspektyvą. Tiems iš jūsų, kurie sakėte, kad yra prieš pastatomi reformininkai ir griežtos politikos šalininkai, pragmatikų yra labai daug, to nepamirškime. E, aš džiaugiuosi kolegų pasiūlymais, ypač pono Bubner ir kai Sarius Švolskis sako, kad aš sukūriau tik miražą. Jūs patys turite dėl to nuspręsti. Aš nemanau, kad tai yra kažkoks miražas. Aš manau, kad mes turime aiškių galimybių. Ponas Galeris labai aiškiai pasakė, turim būti realistai. Bet aš manau, kad yra nemažai galimybių. Ir to baigsiu. Kai mano draugas ponas Kelam sako, kad turėtume uh, E, iškelti iš ankstinės sąlygas e, susijusias su žmogaus teisėmis, kad pritartume branduolinio sustarimą. Aš su to nesutinku. Esu buvęs daug politinių grupių posėdžių, kur apie tai buvo kalbama, bet aš manau, kad reikėtų bendrai peržiūrėti gerai pranešimą, pateikit pakeitimų, bet nepakeiskim jo bendros dvasios. July, have... Liepas mėnesį e, pakeitimų pateikimo terminas. Dabar septintas darbo atvarkės punktas. Šiandieną turime galimybę pasikeisti nuomonėmis visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties 20-ųjų metinių tema. Ir manau, kad tai yra labai svarbi tema, svarbi data. Tai primena, kiek svarbus yra šitas klausimas. 164 valstybės yra ratifikavusios šitą susitarimą. Ir Manau, kad 85 valstybėse yra e, lankiusis e, inspekcija. Ir e, žinome, kad Šiaurės Koreja vykdo brandolinius bandymus. Taigi šita sutartis turi labai daug pasirašysių, tačiau netgi tokiu atveju ne visi jos laikosi ir todėl yra susidariama su sunkumais. Matome e, taip pat, kad yra ir e, brandolinių ginklų neplatinimo e, programa egzistuoja ir visame šitame kontekste mes dabar esame aptarę ir bendradarbiavimą su Iranu ir su Mogherini. Ir mes turime bendradarbiauti tam, kad užkirstume kelią brandoliniam ginklui. Ir turime išnaudoti šitą e, galimybę, dar kartą e, savo apie tai priminti ir paraginti save pačius aktyvi, e, aktyviau perimti vadovaujantį vaidmenį. Aš labai džiaugiuosi, kad Uberis yra vicepirmininkas, tačiau taip pat, kad Serbo yra um, visuotinio brandolinių bandymų uždraudimo sutarties komiteto narys. Ir a, dabar a, žinau, kad a, Hubo turės pasisakyti na, plenarnėje sesijoje, tad dabar norėčiau iš karto suteikti žodį, o Azerbo suteiksime žodį po to. Thank you very much. Uh, let me say that I'm uh, very glad to be here uh, today. Labai ačiū, labai malonu čia šiandieną dalyvauti, ypač um, kai čia yra ponas daktaras Zerbo. Mes neseniai buvome uh, Vienoje ir minėjome uh, CTBT E, susitarimo 20-asias metnes ir aptarėme darbą, kuris mus laukia per ateinančius metus, kad šita sutartis veiktų kiek įmanoma geriau ir organizacija pati. E, taip pat. Ir aš norėčiau Jums e, padėkoti, pirmininkė, už tai, kad suorganizavote šitą sesiją. Labai svarbu, kad šita diskusija vyktų AFET komitete. Parlamento vaidmuo čia yra tikrai esminis ir aš manau, kad savaime tai labai svarbus žingsnis, kad e, Jūs organizavote šią diskusiją šiandieną. Noriu padėkoti kolegai Lasinai, nes jis. Uh, CTBT srityje dirbo e, energingai ir atsidavęs. Ir mūsų bendradarbiavimas tikrai buvo labai geras. Prieš tai aš e, buvau jūsų e, pozicijoje ir uh, E, turiu pasakyti, kad jam vadovaujant ši organizacija smarkiai pažengė į priekį. Visuotinė brandolinio bandymų uždraudimo sutartis yra veikianti. E, po 20 metų, kai buvo pasirašyta šita sutartis, e, yra dabar sustabdyti daugelis brandolinių e, testų ir e, dabar daugelis brandolinių bandymų. E, CTBTO organizacija taip pat yra veikianti ir e, nors yra dar e, tik tais e, laikina, šita organizacija gali padaryti tai, ko negali padaryti jokia atskira šalis. E, tai yra, jie renka ir analizuoja visų pasaulio valstybių duomenis ir smarkiai dalyvauja sistemos kūrime. Tai tikrai daro įspūdį ir E, beje, duomenys surinkami iš skirtingų e, šalių. Tinklas pabaigtas 85 procentais ir konferencijos, kurias organizuoja e, CTBT, taip pat jau netrukus bus baigiamos. Noriu padėkoti. E, daktarui Lasinį. Taip pat noriu pabrėžti tarptautinį techninį bendradarbiavimą. Skirtingų šalių ekspertai, net iš Irano, Izraelio, Rusų, Junktinių valstijų, e, jie visi dirba kartu. E, tai yra bendras projektas ir kiekviena valstybė narė iš tokio bendro darbo gauna naudos tiek per pajėgumų didinimą, tiek dalyvaudami techninėme darbe. Noriu pasakyti, kad ES ir visos mūsų valstybės valstybės narės atliko šiame darbe svarbu vaidmenį. ES yra ir toliau bus pagrindinė šio darbo remėja ir e, rems šią organizaciją. Visos 28 valstybės narės ratifikavo sutartį. Mes nuolat kontaktuojame su e, šalimis antrajame priedė kurios dar neratifikavo, nepasirašė šios sutarties, tai darome koordinuotai visos 28 valstybės ir ES ir taip pat skiriame daug lėšų organizacijai, tai yra virš, virš 18,5 milijonų. Taip pat e, aprūpiname organizaciją techniniais E, techninėmis galimybėmis. Aš minėjau antrame priedė išvardintas valstybės. Kaip žinote, tam, kad e, sutartis galėtų įsigalioti, šitas priedas yra reikalingas. Mes ypač dirbame su šiomis šalimis, tai darome koordinuotai ir kartu su partneriais ir palaikydami e, CTBTO. Patingai mes sprendžiame rūpimus valstybių klausimus ir e, kai kuriuos iš jų jūs ką tik minėjote, pabrėžiame saugumą ir naudą piliečiams e, kuo naudinga CTBT ir e, CTBTO darbas. Ir mums tai ypač aktualu dar aktualiau mūsų kolegoms iš Amerikos. Norėčiau pabrėžti mūsų darbą, e, kai dirbame su antrame priedį išvardintomis šalimis, ypač su jų parlamentais. Aš buvau keliuose nacionaliniuose parlamentuose, kažkada mes susitinkome su jumis tenais. Turiu pasakyti, kad nacionalinių parlamentų nariai nori šios sutarties, nes galiausiai būtent parlamentas priims galutinį sprendimą dėl ratifikavimo, bent jau demokratinėse valstybėse. Ir todėl jūsų kolegų nacionaliniuose parlamentuose ar kitose tarp parlamentiniuose forumuose bendravimas yra būtinas tam, kad būtų sukurtas reikiamas e, konsensusas. Be abejo, šis Europos parlamentas e, turi e, rasti geriausią būdą, ką daryti šioje srityje. Ir svarbu sukurti rezoliuciją, kaip efektyviai dirbti tarp parlamentiniuose susitikimuose ir kaip paskatinti uh, atskirus kontaktus tarp atskirų parlamentarų. Ypač, kai kalbame apie parlamentarus antrame priedė išvardintose šalise. Ir e, aš esu tikra, kad ir CTBTO organizacija šitą e, parlamento darbą palaikys. Aš e, esu tikra, kad mes turime ir patikimumą, ir priemonės, ir kompetenciją ir taip pat visą reikiamą įvairovę, kad e, užmėgstume kontaktus ir pasiektume įvairius pasaulio veikėjus. Taip pat e, norėčiau paminėti, kad mes turime pajėgumų dirbti su pilietinė visuomenė, su NVO, su parlamentarų tinklais. Pavyzdžiui, tokia grupė kaip e, brandolinio nusiginklavimo ir ginklų neplatinimo tinklas. Toliau, regioninė dimencija. Čia mes pabrėžiame aspektą, kuris įdomus iš geopolitinės pusės. Aš asmeniškai esu tikra, kad e, kai kurių šalių e, ratifikavimas tuo pačiu metu būtų labai geras pagrindas poslinkiams pagrindiniuose regionuose. Ir aš manau, kad siekiant tokios galimybės, ypač e, su pastika, pa, Pakistanu, e, mes pasiūstume stiprų signalą. Uh, Ir galbūt galėtume tai, tą patį siekti ir su Egiptu ir Izraeliu, o tai būtų pagrindas uh, užtikrinti svarbų regionį pasitikėjimą ir saugumą. Tai taip pat būtų pagrindas, kad uh, uh, zonos, kuriuose nevykdomi brandoliniai bandymai, uh, būtų žingsnis uh, link. Uh, bendradarbiavimo su ES, ką ES palaiko. Taigi tai yra ciklas. Ar neaišku, kas pirmiau kiaušinis ar višta, galima laukti, kol regionai nusiramins ir tada žings žingsnius, žingsnius, o galima daryti atvirkščiai, pirmiems žengti žingsnį ir laukti jų reakcijos manau, kad abi pusės gali šito proceso laimėti, netgi jeigu tie regionai ganėtinai sudėtingi. Tuo ir baigsiu ir suteiksiu žodį e, savo e, draugui Lasinį, Lasina, e, pateiks, kuris pateiks daugiau detalių nes tai yra jo kasdienis darbas. Dėkoju visiems jums, dėkoju jam už tai, kad suteikėte man šitą galimybę atšvesti šį dvidešimtmetį tokiu ypatingu būdu. Tai yra metinės paremtos turiniu. Labai ačiū. Aš e, tik parlamento pusę pristatysiu, galiu pasakyti, kad e, rugsėjo pradžioje e, vyks su nacionaliniais parlamentais nacionalinių parlamentų susitikimas ir tada gal parlamentai savo dimensiją pristatys. Euh, euh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Margarinė, gerbėjom parlamento nariai. Ačiū kad pasikvietėt mus čia ir aš galiu Jums papasakoti apie e, visuotinę bandymų uždraudimo sutartį ir mūsų poziciją. Dėkuoju mano gerai draugiai Margarinį. Jis sakė, kad e, kai ji buvo parlamento nariai, mes susitikome e, šiuo klausimu. Ji prieš trejus metus dalyvavo e, garbingų žmonių grupėje, kurią aš pats suorganizavau. E, Ir uh, supratau, kad ji dabar perėmė lyderės poziciją ir šią temą iškelia aukščiausiai įmanomo lygį. Taigi jos reikšmingumas, tos temos reikšmingumas išlieka. Kai aš apie tai kalbu, nepamirškime, kad nedaug kas kalba apie bendrąją bandymų uždraudimo sutartį. O Europa apie tai kalba, tą daro. O jigi atstovauja 40 procentų šios organizacijos biudžeto. Čia atėjau nes kuriame tarptautinę stebėsino sistemą ir paskui pereisime prie palaipsnio tikrinimo režimo tik, kai, koregavimo. Ir aš žinau, kad tai bus daroma ES paramos dėka. Todėl mes esame atsakingi už tai, kad jums atsiskaitytume ir pristatytume, ką pasiekėme, ką nuveikėme jūsų finansinės paramos, politinės paramos sąskaitą ir kartu su jūsų pagalba mes galime toliau eiti į priekį ir e, įtvirtinti tarptautinę taiką ir stabilumą. Jau anksčiau. E, aš labai džiaugiausi, kad šiandien atėjau šiek tiek anksčiau ir galėjau pasiklausyti jūsų diskusijos apie Iraną, dėl to aš dabar apie tai pradėjau kalbėti. Gerbiamas parlamentarė, buvo labai įdomu klausyti, kaip jūs įvertinote Irano problemą ir kaip ketinate toliau eiti toliau. Vieną dalyką tik išskirsiu. Pane Margarinį ilgą laiką e, pasisakė už tai, kad e, visuotinė brandolinių bandymų e, draudimo sutartis būtų įtraukta į platesnės sutartis su Iranu. Aš manau, kad yra praleista proga. Uh, Jeigu e, suprasite, iš kokios organizacijos aš esu, galite pagalvoti, kad aš esu šališkas. Bet čiagi mes kalbame apie tai, kad šis susitarimas turi būti įgyvendintas. Todėl tam tikrą prasme jis turi būti vertinamas kaip pasitikėjimo stiprinimo priemonė, kad Iranas pagalvotų apie visuotinės branduolinių bandymų draudimo sutarties ratifikavimą. Nes per ilgą laiką uh, E, atrodė, kad net negalima įsivaizduoti, kad Iranas ratifikuos tokią sutartį, bet Iranas pademonstravo gerą valią, pasitikėjimą sistemą. Aš susitikau su ministru Zari, jis yra labai šarmingas žmogus, e, orus, e, garbingas žmogus, mes su juo palaipsniui šią problemą aptarėme. Kai įgyvendinsime Irano sutartį, atversime galimybę ES ir jums, gerbiami parlamentarai, palaipsniui CBTS įtraukti į šį įgyvenimą, kad patvirtintume tai, kas buvo sutarta anksčiau. Ir Iranas galės būti sugražintas į tarptautinę areną. Taip pat buvo kalbėta apie Siriją. E, buvo praleista proga pasirašyti sutartį su Sirija. Tiesa ta, kad Sirijos ratifikavimo šiai sutartį įsigalioti nereikia. Tačiau, kai jeigu kalbame apie viso regiono pasitikėjimo stiprinimą, e, suvokime, kad e, jeigu Sirija būtų prisijungusi cheminių ginklų konvencijos, mes būtumėm e, atnešę daug naudos. Prezidentas Asadas būtų tuo pat metu pasirašęs ir brandolinio ginklo draudimo sutartį ir ta sutartis būtų būsi ratifikuota Sirijos. Kadangi tą progą praleidome, aš dabar kreipiuosi į Jūs, gerbim parlamentarai, primindamas tai, ką darė e, ponė Margarinį. E, turime imtis lyderio vaidmens, ypač turime e, atstovauti tam regionui, kai palaikome santykius su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Prezidentas Obama dar 2009 metais labai aiškiai pasakė, kad brandolinių bandymų draudimo sutartis turi būti ratifikuota kongrese. Tačiau nebuvo uh, E, surinkta pakankamai daugumos. Prezidentas gali turėti pačių geriausių norų, bet jeigu dauguma jam nepritarė, tai nieko nebus padaryta. Ir todėl dabar turime tokią padėtį, kokia ji yra. Ir jūs iš savo pusės, Europos parlamento pusės padarėte labai daug. Pone Margarinė apie tai kalbėjo ir pirmininkas tą paminėjo. Šis klausimas yra nuolat diskutuojamas ir sudarties ratifikavimas priklausys nuo jūsų, nuo jūsų kolegų 28 valstybėse ir 8, kurios dar nepasirašė. Todėl mes dar kartą kreipiamės į Jūs, padėkite mums iš ES pusės. Negalite 40 procentų savo biudžeto kažkam skirti ir leisti kitiems su tais pinigais žaisti ir neleisti, kad ta sutartis e, įsigyvendintų. Praėjo 20 metų ir aš tikiuosi, kad nereiks dar 20 metų laukti. Aš susikau su keletu lyderių prieš 10 dienų, prieš porą savaičių turėjau garbės susitikti su ministru pirmininku Netanjahu ir kalbėjome apie visuotinę brandolinių ginklų draudimo sutartį. E, diskusija buvo labai įdomi, 40 minučių ir jų pakako tam, kad galėtumėm aptarti kai kurias regioninės aktualijas. Ir dabar žiūrime, ko Izraelis siekia tarptautiniu mastu. Kaip žinote, ministras pirmininkas Netanyahu e, lankysis Afrikoje. Per tą oficialų vizitą jis aplankys ne tik Rytų Afriką, bet ir Vakarų Afriką. Vienas iš dalykų, kuriuos mes aptarėme, buvo toks. Mano paminėtame darbe turime palengti Izraelį e, besivystančių šalių pusę, nes e, per artimiausius 50 metų turbūt jiems teks bendradarbiauti ir ministras pirmininkas Netanjahu apie tai kalbėjo. Todėl prašome iš Izraelio pusės šiek tiek lankstumo e, brandalinių bandymų draudimo sutarties atžvilgių. Jie prarasė nieko neturi, jie gali tik tai daug laimėti tai, ką Izraelis padarys tarptautiniu mastu, padarys įtakos regionui ir e, Palestinos klausimas tada galbūt būtų lengviau išspręstas, nes kai kas iš jūsų šiandien kalbėjo apie dviejų valstybių sprendimą. Pone Morginis sakė, kad šį klausimą galima spręsti regionių lygmenių, bet taip pat turime uh, iškelti jį į tarptautinę areną, išspręsti ją tarptautiniu lygmeniu, paskui grįžti iki regioninio lygmens ir aptarti, pavyzdžiui, konkrečiai visuotinių brandolinių ginklų draudimo sutartį. Galiu pasakyti, kad su jūsų pinigais mes daug padarėme. 90 procentų procesas užbaigtas. Ir dabar kartu su tarptautinė bendruomenė mes kuriame ne tik tarptautinę tikrinimo sistemą, bet ir, kaip sekretorius Keris sakė, sukūrėme E, ši, palankesnę padėtį regione, bet sutartis dar neįsigaliojo. Neįsigaliojo todėl, kad, kaip jūs žinote, Šiaurės Koreja jos nepasirašo. Šiaurės Koreja yra rimta problema. Aš drįšiau sakyti, kad esu šiek tiek susinervinęs dėl to, kad uh, santykiuose su Šiaurės Koreja nuolat yra prisimenama E, ši brandolinių bandymų draudimo sutartis. Jeigu Korėja pasirašytų tą sutartį, būtų išspręstos rimtos problemos Korejos pusėsalyje, bet taip dar nėra. Pažiūrėkite į Junktinių tautų saugumo tarybos sprendimus, 2217 sprendimą, ten netgi nekalbama apie e, visuotinę brandolinių ginklų draudimo sutartį, kai kalbama apie bandymus e, Šiaurės Koreja ar Korejos pusėsalyje. Manau, kad čia mes galėtume sutelkti jėgas, ypač europiečiai galėtų būti įtakingi ir konstruktyvus spaudimas galėtų būti padarytas, kad 40 procentų jūsų skirto biudžeto būtų panaudota efektyviai. Jūs turite ginti tas lėšas ir tą darydami turėtumėt pasirūpinti, kad e, visi tą problemą vertintų rimtai. Mes norime, kad ta sutartis greičiau įsigaliotų, togi siekime jau daugiau negu 20 metų. Galėčiau dar ilgai kalbėti, bet manau, kad dabar būtų teisingiau, jeigu leisimėm jums pateikti klausimą, paskui perėsiu prie detalių, nes ponė Margarinė kalbėjo apie tarptautinę stebėjimo sistemą, apie pasirašysių ir ratifikavusių skaičių. Galiu pasakyti, kad techninių požiūrį mums reikia jūsų vadovavimo, kad sutartis pagaliau įsigaliotų. Ačiū ir ačiū, kad mane pasikvietėt. Labai ačiū. Labai ačiū. Kalbėsiu kaip valstybės, kuri vienoje e, CTBTO e, organizuoja, taip pat kaip valstybė, kuri švenčia savo gimtadienį, kad ir kaip jis būtų įvardintas. Brandoliniai bandymai nuodija aplinką ir politinę dvasę, kuria nepasitikėjimą, izolaciją ir baimę. Vyriausybės milžiniškus pinigus skiria tam, kad brandoliniai ginklai būtų sukurti ir išbandomi. Jų visas arsenalas yra sukūriamas, bet taip pat nepamirškime, e, kokioje atmosferoje CTBTO buvo sukurta. Jeigu kas iš jūsų lankėsi Nagasakė ir Hirošimoje, turbūt e, suprato, kaip tai pakeitė jūsų mąstyseną. Todėl keista, kad e, brandolinių bandymų draudimo sutartis dar neįsigaliojo daugelie valstybių. Ir mes turime apie tai kalbėti, ir ne tik mes. Kad ir kokia svarbi ši sutartis, turim suvokti, kad rengiamosios komisijos mokslininkai siekia apsaugoti žmonės nuo gamtinių katastrofų. Galėčiau tik vieną pavyzdį pateikti, kai uh, Fukushimos brandolinė elektrinė uh, buvo sugriauta, uh, įspėjimus gyventojams turėjo skelbti daugelio aplinkinių valstybių vyriausybės. Taip net žemės pluta skilinėja ir tai sukelia labai rimtų padarinių. Baigdamas galiu pasakyti, kad kokia, bet kokia valstybė, kuri prieštarauja sutarties pasirašymui ir ratifikavimui, kratosi atsakomybės, ta kaip tarptautinės bendruomenės narė. Todėl aš nuolankiai norėčiau pasiūlyti, kad galbūt būtų naudinga suorganizuoti diskusiją šią temą plenarinėme posėdėje 20-mečio e, progą. Ir e, aš manau, kad taip mes galėtume pademonstruoti, kad remiame CTBTO darbą. Äh, Entschuldigung, die Übersetzung ist immer verzögert. Atsiprašau, kilo techninių nesklandumų. Todėl aš laiku nepaprašiau žodžio. Turiu vieną trumpą klausimą. Kaip mes galime kalbėti apie priekybos dėrybas ir nenumatyti šito brandolinio, brandolinio ginklo pastraipos? Ir E, tai, tai buvo su e, Izra, Izraeliu ir mes e, turbūt visi prisimename, kokios buvo diskusijos per paskutinę konferenciją, per paskutinį posėdį apie tai, kai buvo kalbama apie branduolio ginklo neplatinimo programą susitarimą. Ir turiu trumpą klausimą, ar mes negalėtume į prekybos susitarimo dėrybas įtraukti tokią, tokio straipsnio apie brandolinius bandymus. Uh, you, uh, Dėkoju. Norėčiau pasveikinti mūsų svečią. Anksčiau uh, buvęs išrinktas e, Europos e, parlamentu, aš taip pat buvau ir. Buvau išrinktas ir e, pirmininko pas, pasaulio, miest, miestų, me, pasaulio merų taikai organizacijos pirmininku. Ir aš taip pat manau, kad tikrai e, neramu, jog tiek daug šalių vis dar nepasirašė e, šito susitarimo. Tad kyla klausimas, kągi daugiau mes galime padaryti kaip Europos parlamentas, kad mes padėtume jums su šito darbu. Ir mano e, šaknis taip pat yra Indijos subkontinentas ir mm, jos siekia Indiją ir Pakistaną. Man nerima kelia tai, kad Dešimtajame dešimtmetyje apskritai buvo dedamos pastangos, jog artimuosiuose rytuose nebūtų jokio brandolinio ginklo. Ir dabar mes manome daug žingsnių dedama į tai, kad būtų sustarimas su Iranu, tačiau taip pat kilo Izraelio klausimas, kurie mano, kad jie turi, e, nes yra manoma, kad jie turi apie 200 brandolinių e, ginklų. Taigi, ką jūs darote šią linkmę? Yes, but very shortly uh, on. Uh... Labai trumpai. Dėl to, ar mes galime panaudoti savo priemonės, tarp jų ir priekybos susitarimus, kad padarytume spaudimą. Pasižiūrėkime į uh, aštuntąjį priedą. Uh, E, manau, kad dėl to turėtume suorganizuoti didelį politinį debatą šio, čia, nes e, Kinija, Iranas, Izraelis, Šiaurės Koreja ir kitos valstybės, e, mes dėl visų šitų valstybių esame numatę spaudimo priemonės. Tačiau, aišku, mes politiškai patys pasirinksime, kiek mes tas priemonės pritaikysime jų atžvilgiu. Aš mielai galėčiau pradėti apie tai diskutuoti, turint omenyje, kad E, tai daugiausia sukels ne kažkokias ekonominės ar priekybos e, pasiekmes, bet daugiausia geopolitinės pasiekmes. E, aš mielai galėčiau diskutuoti apie tai su parlamentu ir taip pat ir plenarnėje sesijoje. Ir turėčiau pasakyti, kad vakar vakare plenarnėje sesijoje buvo mažiau parlamentarų negu čia dabar. Na, tai yra darbo pasidalymas man visada patinka dirbti komitetuose ir uh, tada diskusija būna daug geresnė. Aišku, patinka man ir plenarinės sesijos. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Kodėl šis darbas yra toks svarbus, kodėl ES e, palaiko CTBT ir jos biudžetą? Tai yra svarbu savaime, tačiau tai svarbu ir platesnėme kontekste. Viena vertus, e, Tai, tai yra brandolinio ginklo neplatinimo ir nusiginklavimo kontekstas, tačiau taip pat ir saugumo kontekstas. O tai esminis dalykas Europos uh, užsienio ir saugumo politikai. Taip pat uh, tai yra dalis platesnės darbo tvarkės siekiant uh, sukurti regioninės sistemas visame pasaulyje. Ir aš tikiuosi, kad galiu panaudoti žodį dar, nes kol kas e, dar kai kurie regionai tokių e, patirčių neturi. Aš manau, kad e, tai galėtų būti vienas iš elementų, kuris palengvintų supratimą ir pas, bendradarbiavimą. bendradarbiavimas su Indija ir Pakistanu, su artimaisiais rytais taip pat. Aš e, džiaugiuosi tuo darbu, kurį jūs atliekate ir manau, jis yra tikrai labai vertingas ir turi plačią politinę perspektyvą. Man tai svarbus dalykas. Thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Mogherini kalbėjo apie priekybą, tačiau aš turbūt geriau galiu pakalbėti apie konstruktyvų spaudimą. Tai labai svarbu ir bendraujant su Burkina Faso mano šalimi. Uh, manau, kad šiek tiek galiu atsitraukti ir iš šono pažiūrėti, kaip e, spaudimas gali padaryti įtaką. Pateiksiu pavyzdį. Kai kalbuosiu su tokiamis šalimis kaip Angola, e, pirmininkas minėjo, kad Angola yra viena iš paskutinių šalių, kuri ratifikavo e, CTBT sutartį. Kai su jomis bendrauji ir E, kai jie e, kandidatuoja į nenolatinę vietą saugumo taryboje, jie patiria konstruktyvų spaudumą, spaudimą, e, nes jų klausima, ar jie ratifikavo CTBT, ar jie pasirašė papildomus protokolus ir panašiai. Užduodami jiems tokie klausimai, tai yra geras ir konstruktyvus spaudimas ir e, tokiuose šalyse kaip Angola ir daugelie kitų šalių. Tiesiog tai yra tarptautinis spaudimas, tačiau tai darai tikrai labai švariai. Ir visgi kitos šalis tam tikrą prasme tai mato. Tad mes turime bet kokiu atveju taikyti tokį spaudimą. Ir e, aš norėčiau pereiti prie to klausimo, kuris dabar yra aptariamas. Uh, brandolinių ginklų tiekimo grupė. Mes ne, ir ES nedalyvauja šitoje grupėje, tačiau mes visada kėlėme klausimą, kodėl neiškelti tokio klausimo kaip CTBT, nes e, tai gali būti produktyvu e, diskusijose su Indija, Pakistanu, kurie galbūt e, prisijungtų prie brandolinių ginklų tiekimo grupės. Ir e, manau, kad e, kai e, mums tai gali būti naudinga, pavyzdžiui, kaip paimkime pavyzdį, žvėjas. Žvėjas žvėjodamas tiesiog turi užduoti pagauti žuvį. Tai tas pats yra ir su mumis. Jeigu yra sprendžiama kažkokia problema ir dėl to kažkokia valstybė nuspręstų pasirašyti CTBT, tai kodėlgi ne. Kai kalbame apie Pakistaną ir Indiją, tai manome, kad taip pat Izraelį, Egiptą ir Iraną mes galėtume prisikviesti į bendrą ratifikavimą. Tačiau, kalbant apie tai, žmonės sako, kad bendras ratifikavimas nėra įmanomas. Niekas nėra įmanoma, neįmanoma. Ir aš manau, kad pagal E3 plus 3 E, kad e, per 3 plus 3 diskusijas dėl Irano, e, nors jos užtruko ilgai, tačiau jūs kažką pasiekėte. Ir manau, kad turėtume toliau tęsti tokią strategiją. Kas gali padaryti kas gali būti padaryta um, CDBT atžvilgių. Ta galima padaryti ir su Iranu. Sunku pasodinti už apskrito stalo šalis šioje srityje, tačiau tos diskusijos gali būti labai produktyvios ir mes būsime patenkinti pasiekimais. Be abejo, praėjo 20 metų ir pats laikas yra susėsti prie vieno stalo ir pažiūrėti realybėje akis. Ji yra sunki. Uh, Ir mes negalime tiek ilgai ir tiek daug investuoti į tokį svarbų dalyką kaip visuotiniam branduoliniam bandymų uždraudimo sutartis ir nieko nepasiekti. Visi jau yra pavargę. Tai kodėlgi mums toliau investuoti į kažką, jeigu nematome šviesos tunelio, tunelio gale. O ką ES gali padaryti? Raginti diskusiją. Ir E, kai kurie parlamentarai minėjote, kad galima būtų iškelti šitą klausimą plenarinėje sesijoje. Ir e, ponė Magarinis sakė, kad čia daugiau yra žmonių negu plenarinėje salėje. Plenarinė yra galbūt aukščiaus, aukštesnė instancija e, nei šis komitetas. Tačiau plenarinė sesija gali paskleisti tą svarbą, kurią ES suteikė šitai sutartį. Ir tada galėsime žengti į priekį. Ir būtent dėl to aš tikrai dėkingas Jums už, už nuveiktą darbą, suteiktas galimybę šiandieną, už tai, kad čia yra vyriausiai galiotinė ir kad mes kalbame apie tuos klausimus, kurie kartais mm, praslysta promintis net tų žmonių, kurie labai daug prisideda prie CTBT. Ir dar kartą noriu papildyti, ką, kuo jūs galite prisidėti. NATO kontekstas, kontekstas. Liublianoje organizuojam, buvo organizuojama saugumo konferencija ir aš buvau pagrindinis kalbėtojas ir kalbėjau apie CTBT. Aš tiek ilgai, tiek ilgai žmonių iš NATO srities nebuvo girdėję apie CTBT. Ir tai yra dalykas, kurį gali paskatinti Europos Sąjunga. Uh, Taigi, jeigu jūs sieksite kažkokios rezoliucijos, padarysite konstruktyvų spaudimą aštuonioms likusioms šalims, tai bus naudinga. Nes po 20 metų galbūt mes susitelksime ties tikslu. Tačiau ta kelionė link jo yra lygiai tokia pati svarbi, nes mes laukiame šito tikslo taip ilgai. Ir šita kelionė yra ta galimybė, kurią mes turime, o ta galimybė yra dalis šios kelionės. Ir mes turime patirti šitą malonumą, nes galbūt ta kelionė baigsis galiausiai e, CTBT įsigaliojimu. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū, linkiu Jums geriausios kloties darbe. Jeigu reiks mūsų paramos, jos galite tikėtis. Ir manau, kad mes galėsim tai dar kartą aptarti, įskaitant ir su nacionaliniu parlamentu kolegomis kad e, dar kartą darbos raketą tema iškiltų. Ačiū ir e, sėkmės jūsų darbe. Dar vienas klausimas liko mūsų darbo atvarkė, prašyčiau neišsiskirsyti. Meine Damen und Herren, wir haben noch ein Tagesordnung ponios ir ponai, dar turime vieną darbo atvarkės klausimą ir kaip jau sakiau, e, šiandieną e Pajūnus e, iš Azerbaidžiano lankosi pas mus ir jos dukra taip pat E, jie visada reikalaudavo, e, jos reikalaudavo iš mūsų, kad mes padarytume daugiau negu kad darome ir joms tikrai e, tai pavyko pasiekti. Ir norėčiau paprašyti, kad mums jos tartų porą žodžių, turėdama šią galimybę, apie situaciją jų šalyje nes 10 e, val. mes turėsime pereiti prie kitų savo darbų. So. Nun beginnen wir. Pradedame dabar. Pradėkime nuo pono Jūnus. Yeah. Together, no. Na, dvi merginos, kai suina į vieną vietą, tai jokių šansų. So, not too long. So, Mrs. Yunus has the floor. Labai ačiū, labai sunku Europos parlamente po tokių asmenybių kalbėti, jaudinuosi, prašau atleisti. Jūs turbūt neįsivaizduojat, kaip kalėjimai Azerbaidžiane atrodo. Pirmininkas kalbėjo be mikrofoną. E, visų pirma, noriu visiems labai padėkoti ir aš ką tik pasisveikinau su ponia Margerinė. Labai ačiū už didžiulę paramą, kurios iš jūsų susilaukėme. Kalbu apie save, mano vyrą Tariką ir e, mūsų draugus ir kolegas, kurie vis dar lieka kalėjimuose dėl Azerbaidžiano represuojančios valdžios. E, labai ačiū pirmininkui Šulcui, ponui Elmarui Brokui, Kati Pir, poniai Lunačik Labai ačiū. Be jūsų paramos mes net neįsivaizduotumėm laisvėje būti ir turbūt net negalėtumėm svajoti apie grįžimą į savo šeimas. Per teismą, tiesą sakant, aš net neįsivaizdavau, kad aš vėl galėsiu gyventi laisvėje. Visų pirma, noriu šitą paaiškinti apie tai, kokia dabar padėtis Azerbaidžiane. Man atrodo, kad jūs Europoje net nesuprantate kokia valstybė Pietų Kaukaze dar egzistuoja. Mes e, e, kovą už žmogaus teisės pradėjome dar Sovietų sąjungoje. Galiu palyginti padėti Sovietų sąjungoje ir čia. Sovietų sąjunga buvo daugiatautis kalėjimas. O dabar Azerbaidžianas yra mažas nacionalinis kalėjimas. Sovietų sąjunga buvo blogio imperija. Šiandien Azerbaidžianas yra SBO narė, Europos tarybos narė, turi puikias rytų partnerystės programas, geros kaiminystės politikoje dalyvauja. Ir kažkas iš jūsų kolegų štai ką pasakė. Nėra įmanoma lyginti Azerbaidžiano ir Sovietų sąjungos. Tačiau aš nekalbu apie Stalino laikus, aš kalbėjau apie Brėžnevo Gorbačiovo laikus. O dabar e, kai kas e, prisimena Stalino laikus. Mano vyras, pavyzdžiui, Arif, pirmą kartą buvo sulaikytas 1976 metais. Jis su dviem draugais bandė sukurti alternatyvę organizaciją, e, Lenino komjaunimo organizaciją, alternatyvą, bet Sovietų sąjungos e, saugumo tarnybos pasakė, kad nėra gerai jaunų žmonių kišti į kalėjimą. Ar jis nebuvo nei muštas, nei kankintas. E, buvo atliktas tuo atveju tyrimas ir viskas. O dabar, 2014 metais, jis vėl buvo sulaikytas ir tam pačiam, e, toj pačioj vietoj buvo laikomas e, Azerbaidžiano nacionalinio saugumo ministerijoje. Ir jie atkasė 76 metų bylą ir pasakė, kad jūs esat mūsų priešas dar nuo to laiko, nuo 76 metų, mes jūsų padėtį stebime. Ji mušė, ji kankino ir dabar jis turi sveikatos problemų, nes 60 e, metų sulaukęs žmogus buvo kankintas šių laikų Azerbaidžiane. Mūsų taikos ir demokratijos institutas buvo sukurtas 94 metais e, kaip nevyriausybinė organizacija Azerbaidžiane. Ir mes e, taip tęsime savo veiklą žmogaus teisų srityje. Vienas iš pagrindinių mūsų uždavinių buvo sukur daryti politinių kalinių sąrašą kol Azerbaidžianas netapo Europos tarybos nare, mano politinių kalas, kalinių sąraše buvo 716 žmonių. Mes reikalavome, kad Azerbaidžianas, Armenija, Gruzija e, kaip Europos tarybos narė susitelktų ir siektų bendrų tikslų. Ir manėme, kad būtų labai gerai, jeigu Europos taryba paskiltų specialų pranešėją e, politinių kalinių klausimų. Mes to pasiekėme, George Kalifaja iš Belgijos tapo tuo ypatingu pranešėju iš Europos tarybos parlamentinės asamblėjos ir nagrinėjo politinių kolinių klausimą. Jis atliko puikų darbą, parengė nuostavę rezoliuciją ir didžioji dalis iš tų 716 žmonių po dviejų metų e, buvo išlaisvinti. Iš to sąrašo tik 17 žmonių dar dėra įkalinti dėl sąžinės nusikaltimų. 2010 metais naujas pranešėjas. Kristoferis e, Štraceris iš Vokietijos perėmė tą darbą ir tai ėmė nagrinėti e, politinių kalinių padėtį. Ir dabar sąrašas 300 prailgėjo. Specialus įgaliotinis visus pranešėjas negavo vizos, kad apsilankytų Bakų. Europos taryba nieko negali padaryti, nes e, jos ypatingas pranešėjas negavo vizos. Su pono Štraserio tarnybomis labai glaudžiai bendradarbiavome, teikėme visą medžiagą apie kiekvieno politinio kalnio bylą. 2013 m. sausio mėnesio sesijoje buvo suorganizuota diskusija ir e, rezoliucija dėl politinių kalinių Azerbaidžiane nesusilaukė pakankamai pritarimo. Europos tarybos parlamentinės asamblėjos nariai E, nepritarė politinių kalinių rezoliucijai. Taigi būtų galima sakyti, kad Europos tarybos parlamentės asamblėjos deputatai uždegė žalę šviesą siubingoms represijoms. Tai vyko sausio mėnesį. Jau vasario mėnesį prasidėjo represijos. Elgal Gramedov, opozicijos lyderis, ir kiti opozicijos lyderiai jau buvo sulaikyti vasario mėnesį. Taigi represinės priemonės iškart prasidėjo. Nuo 2014 metų e, lapkričio mėnesio Azerbaidžianas buvo Europos tarybos, ministrų tarybos e, pirmininkaujantį valstybę. Ir per kelis mėnesius buvo daugybė žmonių sulaikyta. Jeigu Azerbaidžiane opozicinės partijos veikėjai buvo uh, uždaromi. Tai per tuos šešis mėnesius į pilietinę visuomenę buvo nukreiptas dėmesys į žurnalistus, į žmogaus teisų gynėjus, nes opozicija iš esmės nėra stipri. Kažkas iš mano draugų tarpo sakė, bet jūs gesat kalti, kalti, kalti. Tiek daug patirties turit, suprantat, kokia yra padėtis. Reikėjo suprasti, kad būsit areštuoti, reikėjo bėgti iš valstybės. Dukterį reikėjo į Niderlandus išvežti. Bet žinot, mūsų institutas Azerbaidžiane buvo labai populiarus. Aš gavau labai daug laiškų, kuriuose buvo rašoma Baku Leila Junus. Nei e, gatvės, nei adreso tikslaus nebuvo, bet aš tos laiškus gaudavau. Tai rodė, kad žmonės e, mūsų paramos uh, siekė ir jiems jos tikrai reikėjo. Ir galiu paaiškinti, ne tik pilietinės visuomenės veikėjai patiria spaudimą Azerbaidžiane, eiliniai žmonės negali e, laisvai gyventi. 2008 metais mūsų institutas, į mūsų institutą atėjo e, viena šeima iš Azerbaidžiano šiaurinių rajonų. To šeimos e, dvi, šeserį, dvi seserys 7 ir 14 metų buvo pagrobtos. Mes neturėjom tada, neturiu dabar laiko visko detaliai pripasakoti, bet paaiškėjo, kad to regiono policijos pareigūnas ir jo pavaduotojas penkerius metus grobė jaunas mergaitės ir jas pardavinėdavo. Mes gavom tą informaciją, ją surinkom, pateikėm atitinkamus tarnyboms ir tos policijos pareigūnai buvo sulaikyti. Paaiškėjo, kad policija uh, Taip elgesi visame Azerbaidžiano šiaurinėme regione. Ir paaiškėjo, kad dalis tų policininkų atsidūrė kalėjimuose, tačiau daug pulkininkų ir toliau e, pardavinėja merginas. Vakar aš girdėjau, kad Junktinė Amerikos valstybių tarnybos paskelbė informaciją apie priekybą žmonėmis. Gerai, kad yra su tuo kovojama. Tarsi Azerbaidžianas irgi prie to prisideda. E, Kas yra to generalinio plano kovai su, merginų, su žmonių grobimu Azerbaidžiane vadovas? Ministro tarnybų vadovas, generalinis sekretorius. Vidaus reikalų ministerijoje. Paskui paaiškėjo. E, ir vidaus reikalų ministerijos pulkininkai atsintė man informaciją kurioje buvo parašyta, kad aš įžeidinėjau policijos orumą ir garbę. Ir paskui buvo aiškiai pasakyta, kad jeigu taip kvailai ir toliau elgsitės, tavo duktė bus pagrobta ir bus parduota. 2009 metais aš savo dukterį išsiunčiau į Niderlandus, bet darbą tęsiau. Ir 2011 metais e, piliečių grupė atėjo į mūsų e, biurą ir pasakė, kad jų namai buvo nugriauti Mūsų valstybėje pagal konstituciją pasakyta, kad e, kesintis į gyvenamąjį plotą negalima. Tačiau 2009 metais daugiau negu 60 tūkstančių bakų gyventojų buvo nelegaliai išvaryti iš savo namų, o jų e, būstai buvo sugriauti. Nes e, buvo nuspręsta bakų centre pas, padaryti parką. 2011 m. rūpiučio 10 d. aš daviau interviu apie uh, nekilnojamo turto teisės pažeidimus Azerbaidžiane. Tas interviu buvo paskelbtas New York Times laikraštyje. Jau rūpiučio 11 dieną buvo sugriautas mano pačios namas, mūsų pačios namas, ten ir mūsų institutas veikė tuo metu. Sugriautas namas buvo be jokio įspėjimo, neišnešus nei bibliotekos, nei archyvų, visas mūsų turtas buvo pražudytas taip. Azerbaidžiano teismas nusprendė, kad mums reikia išmokėti kompensaciją už tai, bet iš tiesų mes negavom nei cento. Galiu paaiškinti, kad eiliniai piliečiai Azerbaidžiane neturi jokių galimybių apsaugoti savo šeimų, savo vaikų, savo uh, būstų. Todėl smurtas kuria smurtą. Gyvename valstybėje, kurioje 20 procentų, kurios teritorijos 20 procentų užima uh, armėnai, o 80 procentų Alijevo šeima. Jis kaip savo valstybę valdo kaip šeimos verslą. Ir mes gyvenam kaip viduramžiais. Visa valstybė yra padalinta tarp oligarchų ir ministrų. Tiksliau, tie ministrai yra oligarchai. Vakar aš e, susitikau su jūsų kolegomis čia parlamente ir girdėjau, kad yra pasiekta pažangos ir Azerbaidžianas dabar uh, pagerės tarsi, bus paleista politinių kalinių, sąžinės kaliniai bus paleisti arba jiems bus pritaikytas liktinis teistumas. Ačiū už tai, bet matom, kai kiek daug naujų žmonių patenka į kalėjimus. Šiandien mano politinių kalinių sąraše yra 148 žmonės. Ką galime padaryti? Ką siūlote daryti tokiomis aplinkybėmis? Manau, kad labai svarbu suteikti realios informacijos apie padėtį mūsų valstybėse. Žmogaus teisų stebėjimo organizacija Amnesty International ir kitos teikia informaciją apie represijų aukas. Tačiau daugiau dėmesio yra skiriama pilietinės visuomenės ir opozicijos veikėjams, bet taip pat mūsų kalėjimuose yra labai daug taikių tikinčiųjų tie žmonės yra įkalinti tik todėl, kad jie kritikavo Ilham Aliyev. E, vienintelė jų kaltė yra tai. Ilham Aliyev musulmoniškai Azerbaidžiane e, yra sakęs, kad garantuoja stabilumą e, ir apsaugo regioną nuo islamiškojo terorizmo. Tai sakė ir čia Europoje, ir Junktinėse Amerikos valstijose. Bet padėtis yra kaip tik priešinga. Jis pats areštuoja, kankina, kankindamas nužudo e, dešimtis civilių tikinčiųjų. E, jis prievarta radikalizuoja civilius tikinčiuosius. Dabar jis tą daro, šiuo metu jis tą daro. Mes atlikome tyrimą, kokia yra skirtingų islamiškų grupuočių padėtis e, Azerbaidžiane. Mano vyras aštuonias knygas tą temą paskelbė. Padėtis yra pavojinga. Baisios represijos prieš taikius tikinčiuosius yra tai organizuojamas dabar. Aš labai gerai prisimenu, po to, kai Sovietų sąjunga sugriuvo, kai aš kalbėjau apie baisę padėtį Azerbaidžiane, Europos ekspertai man sakė, tai yra pereinamasis laikotarpis. Pažvelkit, pavyzdžiui, Egiptą, Mubaraką, Siriją su Asadu. Tos valstybės palaipsniui eina link demokratijos, evoliucionuoja ir Azerbaidžianas taip pat e, keisis. Taigi šiandien mes iš tiesų sekame Asado režimu. Tačiau aš nenoriu, kad rytoj Azerbaidžiane atsirastų nauja Sirija. Nepamirškite, kiti tokie revoliucingi konfliktai vyks e, buvusiose sovietinėse musulmoniškose respublikose, Azerbaidžiane, Kirgizijoje. Kas buvo Stambulo oro uosto kamikadze birželio 28 dieną? Čečienas, Kirgizas ir Uzbekas. Smurtas kuria smurtą. Tokie diktatoriai kaip Ilhamas Alijevas nesuteikia jokių galimybių e, taikos mylėtojams e, plisti. Pilietinė visuomenė nekyla, nedidėja ir valstybė taikiai nesirutuliuoja. Dabar Europoje yra rimtų problemų dėl arabų pasaulio migrantų. Jeigu nebus jokios reakcijos į tai, kas dedasi Azerbaidžiane, jeigu ten neįvyks taikios revoliucijos, kaip ir kitose buvusiose sovietinėse musulmoniškose valstybėse. Europos plūs nauji migrantai iš mūsų valstybių. Taigi labai ačiū, kad skiriate mums laiko ir dėmesio. Labai svarbu, kad Europa remtų politinius kalinius, visus juos, e, neskirstytų jų pagal e, tikėjimą ar tautybę, žydai, musulmonai, krikščionis, visi kartu turi būti įtraukti į mūsų politinius pagrindinius sąrašus. Ir keletą žodžių apie Kalnų Karabachą. Kodėl tai, kad ten nepasiekta? Žinoma, Rusija čia labai daug prisidėjo. Ginklai Armenijai, ginklai Azerbaidžianui. Bet būtina, kad būtų demonstruojama gera valia taikiam sprendimai bet kiekvienam diktatoriui reikia priešo, užsienio priešo. Jie ieško priešų ir valstybės viduje, ir užsienyje. Prieš karo protrukį balandžio mėnesį Azerbaidžiano žmonės, ar jie reikalavo taikos? Ne, jie reikalavo maisto, ekonominės paramos. Bet po keturių dienų rezoliucijos Vėl išgirdom šūkius, teskim karą, grįžkim į Karabachą. Keturių dienų e, karas įvyko balandžio mėnesį Karabache. Visa tarptautinė bendruomenė reikalavo demokratėjimo, laisvės politiniams kaliniams. Tačiau per tas keturias dienas ir vėliau buvo reikalavimo taikos nutraukimo. Taigi kas galiausiai laimi? Ilham Alijevas laimi. Jis laimėjo per, ketur, per tą keturių dienų karą. 2010 metais Azerbaidžiane sukūrėme bendrą uh, e, Azerbaidžiano armėnų ir armėnų, azerbaidžianiečių ir armeni, armėnų svetainė internetu. Tai buvo forumas viešai diskusijai. Ir labai daug žm jaunų žmonių tame dialoge dalyvavo. Ir paskui paaiškėjo, kad ir armėnų šnipai prie to prisijungė. Ar jūs žinot, kaip jauna, jaunoji karta yra auginama mūsų valstybė? Jeigu Armenijoje su jaunimu kalbėsitės, jūs išgirsite, kad Armenijos prieš yra turkai ir azeriai. O Azerbaidžiane išanalizavome mokyklų vadovėlius ir paaiškėjo, kad mokiniams yra rašoma, kad dėl 8 amžiaus musulmonų padalyjimo iš šietus ir sunitus yra kalti armėnai. Ar jūs įsivaizduojate, kad vaikams mokyklose taip yra dėstoma? Tas konfliktas išliks visiems laikams ir, ir tie žmonės, kurie siekia taikaus sprendimo, jie yra uždaromi į kalėjimus kaip armėnų šnipai. Turim likti kartu. Susitelkti turime visi žmogaus teisų gynėjai, žurnalistai, politikai, Europos parlamento deputatai, taikos išpažinėjai, musulmonai, žydai, krikščionis Visi kartu turim prieštarauti smurtui, despotizmui, terorizmui, diktatūrai ir karui. Turim siekti taikos ir demokratijos, mūsų ir jūsų laisvės. Ačiū. Dėkuoju, ponė Junus. Pone Junus, e, jū, e, jūsų dukrai e, norime padėkoti už tai, kad esate čia. Mes turime nepamiršti Azerbaidžiano žmogaus teisų e, situacijos ir e, gilių klausimų ir kažką pasiekti protingomis priemonėmis. Ir taip pat e, padaryti kažką dėl tų dalykų, kuriuos jūs minėjote, tai yra rezoliucija tarp Ameriko, Armenijos ir Azerbaidžiano. Ir ta situacija, kuri dabar yra Armenijoje ar Azerbaidžiane, niekam nėra nenaudinga. Todėl e, mes turime ieškoti bendro kompromiso visų interesų naudai ir e, žmonių ir regiono. Ir e, jūsų šalis irgi yra tokia susiskaldžiusi ir žinome, kad ką tai reiškia šeimoms, kai jūs išskiria Ir mm, tas keturių e, dienų karas, kuris ten įvyko, tai man atrodė, kad ta ugnis, kuri e, karas, kuris vyko, buvo naudinga, nenaudingas niekam, iš to naudos gavo tik Rusija. Ir dabar esate ES gyventojai ir gaunate e, iš to e, paramos. Norėčiau už tai labai padėkoti Niderlandams, kad taip greitai ir taip nebiurokratiškai išsprendė e, šitą klausimą, kad jūs suteikė, jums suteikė prieglopsti. Ne visada taip būna. Ir tikiuosi, kad mes galėsime gerai bendradarbiauti. Noriu palinkėti Jums visokiojo pasiekmės tolesnėme gyvenime ir kad dabar e, jūs, e, kad, kad jūs galėsite grįžti į savo šalį, kai ten bus geresnė situacija, kai bus užtikrinta tinkama saugumo situacija. Labai ačiū už e, dalyvavimą.